tai tokie prašymai turi būti e, priimami. Po parlamento m, mm, paskelbtos pertraukos aš su tarybos pirmininku pasirašiau keturis teisės aktus, kurie pagal bendrą įstatymų leidimo procedūrą buvo priimti. Trečiadienį aš taip pat pasirašysiu dar vieną e, teisės aktą. Visi šie protokolai apie priimtus teisės aktus bus pateikti jūsų žiniai. Šios savaitės darbo